adoptate sunt disponibile. Dacă ave... Tęsame sesiją. Vakar dienos posėdžio, posėdžio protokolas yra išplatintas. Jeigu nėra pastabų, protokolas patvirtintas. Na, dabar pirmasis darbo atvarkės klausimas. Ponios Metsola pranešimas. Europos sienų ir pakrančio apsaugos pajėgos. Ir žodis pranešėjai, ponė Metsolai. Ačiū pirmininkė. Kai man teko renkti šį pranešimą, niekas mm, nemanė. Mes visi po mažiau negu šešių mėnesių po pasiūlymo pateikimo kalbėsime vis dar apie tai kartu. Buvo gana intensyvus darbas, užtrukęs nemažai laiko aptarti e, visas techninės detalės, bet visų kolego šešėlinių pranešėjų geros valios dėka sutarėme dėl naujos sistemos, kurią mm, galime visi didžiuotis per darybas. E, visada turėjome galvoje, kad turime elgtis teisingai su tais, kuriems reikia apsaugos, griežtai būtent steikia tuo atžvilgiu, kurie nenuspelno tokios apsaugos ir dar griežčiau elgtis su tais, kurie bando pasinaudoti pažiūrimais žmonėmis. Šiandien balsuosime, kad patvirtintume šį įstatymą ir nepaisant visų lūkesčių, mes išsprendėme visas problemas, kad turėtume tas pajėgas, kurios dirbtų ateityje, atitink, kad būtų atitinkamas pajėgų ir pareigūnų skaičius kad e, tinkamai apsaugotume sienas, kad galėtume kovoti su nusikalstamais elementais ir kad e, įgyvendintume žmonių, kuriems reikia apsaugos teisės bei e, valdyti migraciją. Mes turime apsaugoti išorės sienas, reikia užtikrinti, kad valstybės narės gyvendintų savo atsakomybę. Tai yra svarbu, kad veiksmingai galėtume susidoroti su migracijos krize. Šis teisės aktas nėra vienintelis sprendimas šiuo klausimu, bet tai jis yra labai svarbus, kad ir kiti teisės aktai veiktų. Jeigu kiltų panašiai krizė kaip 2015 metais, valstybės narės e, sančios prie išorės sienos, tokios kaip Malta, E, turės papildomai darbuotojų, kurie padėtų susidaroti su situacija. Reglamentas, dėl kurio pavyko susidėrėti per pastarosius mėnesius, e, skirtas ne tik tai de, tiems dešimčiai tūkstančių žmonių, jis skirtas ir tam, kad būtų e, veiksmingiau gyvendinama gražinimo politika. Turėsime daugiau galimybių padėti valstybėms narėms šią prasme. Pavyzdžiui, e, nustatant e, nereguliarius migrantus ir teikiant pagalbą, e, išduodant kelionių dokumentus, kelionės dokumentus ir teikiant kitokią paramą. Aš didžiuojuosi, kad mums pavyko agentūroje sukurti naują pareigybę. Tai yra pagrindinių teisų apsaugos pareigūno pareigybė kad būtų gerbiamos kiekvieno žmogaus teisės. Mes siekiame įgyventinti naujus apsaugos lygmenis, laikantis Europos vertybių, kurios mums yra tokios svarbios, ypač tokiose jautrose srityse. Nes ES privalo saugoti pagrindinės teisės, ypač kai to reikia labiausiai. Ačiū toliau komisijos narys Savarmopulos, prašom. Ačiū pirmininkė, ar gerai taisyklingai viską ištariau. Well, dear colleagues, I don't hide from you that. Uh, Neslėpsiu, kad uh, Europos pasienio ir pakrančio apsaugos uh, <clears throat> tarnyba yra viena iš svarbiausių sudėdamųjų dalių visapriepiančios migracijos politikos pasiūlymų, kuriuos teikiu, turėtų, mes turėtume gyvenime šiam politiką e, stiprinti Europos pasienio ir pakrančių apsaugą, bendromis pajėgomis tą daryti. Puikiai žinau, kokios sudėtingos yra teisėkuros procedūros, todėl visi sutarėme, kad e, pasiektas tikrai geras e, susitarimas. Noriu <clears throat> padėkoti pranešėjai nuoširdžiai, poniai Metsolai, visiems šešėliams pranešėjams, taip pat ir pirmininkaujančiai Rumunijai už tai, kad susitarė dėl tolygaus kompromiso, rengiant šį pasiūlymą. Šiuo sustarimu dar kartą pabrėžiama, kad dirbdami kartu mes galime pasiekti čiuopiamų rezultatų ir parodyti piliečiams, kad ES nori ir gali imtis veiksmų kuomet 2015 e, metų vasarą Europą ištiko krizė <clears throat> migracijos. Jie tam nebuvo pasiruošusi. Susidūrusi su nelegalių atvykėlių srautais prie mūsų pietinių ir rytinių sienų viduržėmio jūros regione mes suvokiame, kad privalome imtis ryštingų veiksmų tuo metu neveikė e, konsoliduota Europos pasienio apsaugos agentūra, e, prieimimo centrų nebuvo jų ES mastu, kurių veikla būtų ES mastu reglamentuota. Mūsų informacinės sistemos tarpusavyje nesuveikavo, o mūsų e, keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis taip pat vyko fragmentiškai, todėl buvome priversti e, imtis tiek netidėliotinų, tiek e, ilgalaikį perspektyvą orientuotų priemonių ir daryti tą vienu metu. Praėjus ketveriems metams per metus, e, tai yra žmonės, <clears throat> kurie bando nelegaliai kirsti mūsų sieną, yra atitinkamai registruojami, paimami jų pirštų ant spaudai, renkama kita informacija. Mes taip pat sustiprinome pasienio apsaugos agentūros veiklą bei pasienio apsaugos informacinę sistemą, kuri laipsniškai tampa vis labiau integruota tarpusavyje, integruota su valstybių narių sistemomis. Manau, kad sugebėsime bendromis pastangomis pasiekti dar daugiau ir šį pasiūlymą gyvendinami taip pat vienas iš svarbiausių jo aspektų yra pasienio ir pakrančių apsaugos <clears throat> tarnybos pajėgumų stiprinimas, kuris iki 27 metų turėtų padidėti iki 10 tūkstančių pareigūnų. Nepaisant visko, e, jau 2021 m. sausio 1 dieną bus dislokuotos pirmosios papildomos pajėgos. Kitas labai svarbus šio pasiūlymo aspektas yra susijęs su tuo, kad agentūrų statutiniai pareigūnai taip pat bus vykdomosios valdžios e, komandų nariai. Tai reiškia, kad jie <clears throat> gaus atinkamus įgaliojimus pri, prižiūrėti, kontroliuoti pasienį ir gražinti nelegalius migrantus. Žinoma, valstybių narių kompetitingos institucijos uh, vadovaus ir kontroliuos Europos pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybos veiksmus vykdomus valstybių narių teritorijoje. <clears throat> Tačiau uh, šios tarnybos uh, įgaliojimai, taip pat apriepti ir galimybę tikrinti tapatybės dokumentus, išduoti leidimus e, atvykti į ES, kirsti pasienio punktus arba neleisti to padaryti, e, spauduoti kelionės dokumentus, <clears throat> sulaikyti asmenys nelegaliai kirtusius sieną ir padėti įgyvendinant, vykdant gražinimo procedūras, pavyzdžiui, rengiant e, sprendimus gražinti nelegalius atvykėlius į jų atvykimo šalis arba lydėti juos, kuomet jie yra gražinami priverstinai. <clears throat> Taip pat e, operatyviniai pareigūnai bus atitinkamai mokomi bendrų pagrindų tam, kad būtų užtikrinta, būtų laikomasi pačių aukščiausių standartų ir būtų kuriama operatyvinės veiklos kultūra. Šiuo kompromisu bus užtikrinta, kad agentūra geriau ir aktyviau padėtų valstybėms narėms gražinti nelegalius migrantus tam, kad ES geriau galėtų atremti su migracija susijusius iššūkius. Šio reglamento kitos įdomusios dalys yra susijusios su e, pagrindinių teisų, e, <clears throat> pagarbos pagrindiniams teisėms nuostatų laikymusi visoje agentūros pareigūnų veikloje. Taip pat e, įvairių misijų užtikrinimas. Visos e, Europos pakrančių ir pasienio apsaugos agentūros priemonės, kurių imsis, turės dėrėti su Hartijos <clears throat> pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Agentūra ateityje taip pat <clears throat> aprieps ir prieglopščių steikimo agentūrą ir užtikrins, kad būtų laikomas atitinkamų procedūrų, užtikrins, kad tie asmenys, kuriems nereikia tarptautinio prieglopščio, būtų gražinami į savo atvykimo šalis, nepažeidžiant jų pagrindinių ir žmogaus teisų. Tikiuosi, kad kuomet pradės dirbti kitas parlamentas, <clears throat> pasiūlymas įsteigti Europos prieglobščių susteikimo agentūrą bus patvirtintas pakankamai greitai. Taip pat noriu pridurti, kad apgailestauju dėl to, <clears throat> kad nebuvo išlaikytas pasiūlymas, gautėme pasiūlyme sustarime dėl e, statutinių pareigūnų mėnesinio darbo užmokesčio diferencijavimo. Tai būtų <clears throat> užtikrinę šios profesijos patrauklumą ir galimybę greičiau pasamdyti reikiamą skaičių pareigūnų. Jeigu įstavome, kad parlamentas šiam pasiūlymui nepritarė. Ir pabaigai <clears throat> noriu paminėti paskutinį Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų aspektą, kuris artimiausių metų pradės veikti ir jis užtikrins e, pakankamai darnų ES e, užsienio politikos funkcionavimui. Įsigaliojus šiam reglamentui tiek agentūra, tiek valstybės narės turės e, savo rankose atitinkamas priemonės, kad galėtų sureaguoti į būsimas krizės, kurios kils prie išorės sienų. Ši šio reglamento įgyvendinimas padės išlaikyti taip pat ir e, laisvą asmenų judėjimą šiandieną erdvėje. E, kalbant apie ilgalaikį perspektyvą, ačiū uždėmesi, nekantri laukiu būtinų diskusijų. Dabar suteiksiu žodį panu Gairiui. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiamas komisijos narimėlį, kolegos, be jokios abejonės naujai įgaliojimai Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai vertintini kaip rimtas žingsnis į priekį, siekiant atremti migracijos iššūkius, nauji pajėgumai, e, pareigūnų skaičiaus padidinimas iki 10 tūkstančių nuosavi laivai ir lėktuvai tikrai gali suteikti galimybę šiai agentūrai pradėti veikti vystyti operatyvinę veiklą. Tam reikia labai didelių finansinių išteklių ir e, juos įmanoma skirti tik susitarus dėl daugiametės finansinės programos. Todėl noriu kreiptis į valstybių ir vyriausybių vadovus, pavyzdžiui, Austrijos vadovus, kurie mano, kad Europos išorės sienų apsauga yra svarbus e, dalykas, tai jie taip pat turėtų būti pasirengę už tai brangiau sumokėti. Ši agentūra gali tapti tik viena E, nuo seklios e, ES migracijos politikos sudėdamąją dalimi, tačiau nuo kažko reikia pradėti. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponas Koelio, kalbės vieną minutę dabar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai kolegos. Patvirtinus uh, nauja sustiprinta Europos sienų ir apsau, e, pakrančio apsaugos e, tarnyba. Žengsime istorinį žingsnį, e, stiprinant mūsų sienų apsaugą, Šengeno ir dvies apsaugą. Kalbame apie 10 tūkstančių pareigūnų, kurie galės vykti į tas valstybės narės, kuriuose sienos pažeidžiamiausios. Visuomet sakiau, tai leis valstybėm narėm pasidalinti atsakomybę. Pusė pareigūnų bus iš valstybių narių ir valstybės narės yra pasirengusios vykdyti E, savo prievalės, ar Portugalija, mano šalis jau bus pasirengusi 21 e, metais, kad e, galėtų nu, nusiųsti tiek pareigūnų prie išorės sieną. Vėlgi aš bijausi, kad žadame kažką tai tokio, ko valstybės narės negalės vykdyti. Agenda yra, padės vykdyti gražinimo sprendimus. Ir sunku yra patikėti, mažiau negu trečdalis gražinimo sprendimų yra dabar vykdomi. Apie Portugaliją dėl duomenų neturiu. Ir pernai taip pat e, supratome, kokio masto e, antrinis judėjimas yra, kiek prieglaušio prašytojų pabėga iš tos valstybės narės, kurioje prašo prieglaušio. Ir na, reikia pasakyti taip pat, e, kad nemažai vyriausybių, nes Um, nesilaiko uh, laisvo judėjimo uh, principo. 2 minutės ir 30 sekundžių. Ponas Nidermidėl, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, pranešėjai Robertai Metsolai už konstruktyvų atvirą bendradarbiavimą, bet to nebūtų pavykę parengti uh, šio teisėkuros pasiūlymo. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui Abramopulusui ir jo darbuotojams už paramą. 2015 metais reikšmingai išaugo pabėgėlių atvykstančių ES skaičius prireikė labiau saugoti ES sienas. 16 metais buvo parengtas naujas Frontexo pasiūlymas, dabartinis pasiūlymas tai yra tiesiog pakeistas to pasiūlymo variantas, iš, išplėsta agentūros įgaliojimų srities, numatyta daugiau išteklių ekspertų funkcijoms vykdyti man ir mano frakcijai. Tai buvo ypač svarbu darybų metu užtikrinti, kad agentūra ir toliau galėtų padėti gelbėti nelaimės ištiktų jūroje žmonių gyvybės. Agentūra nevykdo šios humanitarinės prievalės. Dabar negalime leisti vyriausybėms ir ministrams žaisti žmonių gyvybėmis dėl savanaudiškų politinių tikslų. Kartu šis pasiūlymas suteikia agentūrai kur kas daugiau įgaliojimų gyvendinant gražinimo operacijas, gražinant asmenis e, į jų kilmės šalis. Visgi agentūra neturi nei politinių, nei teisinių galimybių dalyvauti e, operacijose, kaip e, gražiname asmenės iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį. Kas svarbu yra, kad pasiūlyme sustiprinti agentūros įgaliojimai užtikrinant pagrindinės teisės. Visgi tenka apgailestauti, kad e, siekdami geriau e, saugoti ES sienas, vis dėlto matome, kad e, taryba nesusitarė dėl bendros prieglaučio sistemos, Dublino sistemos reforma neįvyko dėl politinio e, noro nebuvimo, preliminarius susitarimas e, dėl prieglašio e, agentūros taip pat nebuvo pasiektas dėl egoistinių tikslų. Nors ir svarbu saugoti sienas, vis dėlto vien savaime tai nėra pakankamas tikslas, reikia kompleksinės Europos prieglašio sistemos ir jos sukūrimas bus svarbiausias parlamento tikslas per kitą kadenciją. Panas Vistėsenas, viena minutė. Šiandien pripažįstame, kad išorės sienos, palyginti su vidaus sienom, nebuvo e, pakankamai saugomos, kad galėtumėm ir sienas apsaugoti, ir piliečius. Kaip tik tai e, e, todėl prieš 18 metų nuo Šengeno erdvės įsteigimo, kalbame apie tai, kad reikia tokios agentūros. Kodėl negalime pritarti trišalių dėrybų kompromisui? Tai tiesiog bijomės, kad neinama pakankamai e, toli, e, labai daug e, apsauginių priemonių numatytų pasiūlymai nepadės pakankamai užtikrinti Europos saug, saugumo, kalbant apie gražinimus iš vienos trečiosios šalies į kitą. Ko mes bijomės, tai kad šiandien tiesiog patvirsime sprendimą, kuris netenkins nei piliečių, nei užtikrins didesnio šiandien erdvės saugumo. Pone pirmininkė, komisarė, 2016 metais rugsėjo mėnesį pirmininkas Junkeris pristatė naują Frontexo reformą ir pranešėja jau pasidžiaugia šiais e, svarbiais e, pakeitimais. Šiandien frakcijos vardu noriu pasakyti, padaryti tą patį. E, per šį laiką, kuris bus skirtas pranešimo rengimui, E, nors ir apgalėstavome dėl kai kurių dalykų, kurių nepavyko pasiekti, galima pasidžiaugti, kad šis pranešimas yra subalansuotas, e, siekiant apgrinti mūsų sienas, gerbti e, pagrindinės teisės, ko reikalauja piliečiai. Visgi, visų pirma, noriu pabrėžti biudžetinius sprendimus, pajėgumų sprendimus ir kompetencijų sprendimus. Du elementai, kurie yra svarbus, prie kurių norėčiau grįžti. Ir aš e, džiaugiuosi, kad skūrėme e, nuolatinius pareigūnus, kurių e, bus pusė iš dešimties tūkstančių. Ir jie bus, galės prisidėti prie šių pajėgų veiksmingumo ten, kur trūksta pajėgumų. Tų, ir e, šie žingsniai buvo konkretus ir būtinė antra. E, kaip viena iš šešėlių pranešėjų, aš nustebau, kad e, buvo džiugas, kad sukurtas Frontexo mokymo centras, nes jeigu norime išeiti iš nacionalinio apribojimų, saugant ES sienas, jeigu norime veiksmingai veikti e, laisvojo, laisvojo judėjimo zonoje, jeigu nu, turime, norime turėti tinkamų priemonių, turime im, e, naudoti europinius sprendimus ir užtikrinti galimybės bevardauti ir remti valstybių e, institucijas. Kad tai būtų praktiškai įmanoma, turime kurti tikrą Europos uh, kultūrą, sienų apsaugos mokymo srityje taip pat. Ir noriu padėkoti dar kartą Robertai Metsolai, mūsų pranešėjai, kuri su savo energija, savo ryštu ir puikiu bendradarbiavimu e, leido mums e, pasiekti ženklių rezultatų. Ir aišku, mano frakcija balsuojant pritars šiai naujai reformai. Ačiū. Ačiū toliau, pane Albiel Guzman. E, šis e, klausimas e, parlamente parodė, kad žmonėms čia nerūpi, žmonėms, žmonės, kurie žūsta jūroje, kurie sulaikomi sulaikymo centruose, kurie deportuojami, negarantuojant jų teisų apsaugos. Gaila, bet taip jau yra, tokia yra Europos Sąjunga. Nes ne, nesukūrėme saugių būdų žmonėms atvykti į Europos Sąjungą, neįkūrėme humanitarinių vizų ir neįkūrėme gelbėjimo tarnybų, o NVO uždrausta tokias operacijas vykdyti. Na ir galiausiai nustatyta, kad žmonės tai darantis e, būtų persekėjami, kai tuo tarpu, kai jūroje žuvo tūkstančiai žmonių. E, e, žmonių žudavo po dešimt per dieną. Šis reglamentas nieko čia neįsprendžia. Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnyba yra karinė organizacija su dešimčia tūkstančių pareigūnų ir 2 milijardų eurų biudžetu, <clears throat> siekiant neleisti niekam atvykti į ES ir uždaryti e, migrantus į stovyklas. Tai yra komisijos ginkluoto, ginkluotosios pajėgos. <clears throat> Ačiū, Trau Puską Karero. Ačiū. Pirmą kartą, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradavimą ir įtraukiantį požiūrį dirbančių darbą. Aš manau, kad parlamente e, suformavome labai konstruktyvę poziciją, ypač kai kalbama apie paieškos ir gelbėjimo operacijas. Visi mes balsavome už tai, kad Frontex turėtų e, stiprius įgaliojimus e, gelbėjimo ir paieškos operacijose, nes humanitarinės krizės viduržėmio jūroje kyla kasdien. Ir aš džiaugiuosi, kad dauguma paremė šios žingsnius, bet valstybės narės viską įsivaizduoja visai kitaip. Jie blokavo mūsų ir pranešėjos bandymus, paieškos ir gelbėjimo operacijas apibriežti e, tiksliau šiame teisės akte. Tai yra problema. Frontexas galės gelbėti žmonės tik tai vykdodamas sienų apsaugos operacijas. O tai reiškia 30 jūrmilių nuo Sicilijos pakrančių. Tai yra labai maža zona ir netent kyla didžiausios problemos. O žmonės žūsta viduržėme jūroje šiuo metu, kai visi tiesiog stebi. Mes žinome, kur jie yra, jų koordinatės yra žinomos, e, tai žino ir Frontexas, bet niekas jų negelbėja. Sofijos operacija nebeveikia, NVO patraukiamas bandžiamojan atsakomybėn, jų laivai atimami, o e, Frontexas stebi jūrą tik tai iš lėktuvų ir praneša apie tokius atvejus e, Libijos pakrančio apsaugai. Bet ten vyksta pilietinis karas ir niekas ten neatsilieps ir negelbės tų žmonių. Tokiu būdu ES pažeidžia savo pareigas gelbėti žmonių gyvybės, tiesiog perkeldama tą naštą nesamiems Libijos gelbėjimo centrams per ilgesnį laiką mums reikia tikrų jūros gelbėjimo operacijų viduržėmio jūroje, kurią organizuotų ES, nes valstybės narės to nesima. Bet negalime laukite, laukti iki tol. Turime panaudoti esamas priemonės, kitaip mes leisime Europos valstybėms nuskesti kartu su žmonėmis viduržėmio jūroje. Pone Keller, ko, kolega Etheridge pakėlė mėlyną kortelę, noriu užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Ne? Labai gaila. Aš pabandžiau. E, Pane James, vieną minutę. Europos Sąjunga tušiai bandydama spręsti e, migracijos politikos problemas e, dar 11 milijardų eurų skirs tai politikai. Praėjusį mėnesį Fransas Timmermansas čia pasakė, kad Europa daugiau nepatiria migracijos krizijos tokio dydžio kaip 15-16 metais. Jis turbūt nežinojo, kad šią savaitę Libijos ministras pirmininkas praneš, kad 800 tūkstančių migrantų netrukus atvyks į Europos žemyną. Taigi ką turime? Turime 11 milijardų, turime 10 tūkstančių e, pasieniečių ir kontrabandingai ties toliau dirba savo darbą, Ispanija turi savo problemą, Junktinė karalystė su savo problemomis darojasi. Ir šimtaprocentinis žinios, kad Europa yra atvira, kurią paskelbė e, ponia Merkel, gali išspręsti šią problemą. Ačiū toliau, ponia Skota. Okay. Grazie, Presidente. Nel corso degli... Ačiū pirmininkė. Pastaraisiais metais e, matėme, e, kokie migracijos srautai neįtikėtinai dideli, ne tik tai e, Italija, bet ir visa Europa. Manau, kai kalbame apie 10 tūkstančių sienos apsaugos pareigūnų, nu, tai reikia galvoti apie tai, ką jie pasieks. Tai turėtų būti didelis žingsnis į priekį, tačiau e, kyla klausimas e, dėl skiriamų išteklių. Jų neturime pakankamai, mano nuomonė, turint galvoje, e, kokia dabar valstybėse narėse ekonominė padėtis. Tai valstybėse narėse, taip pat ir Italijoje neįmanoma e, e, taikyti e, sankcijų, nes turime vykdyti taupimo politiką, todėl labai sunku eiti prieki šioje srityje ir ar šie sienų apsaugos pareigūnai tikrai, tikrai galės veiksmingai dirbti. O kaip bus su jūrų sienomis, pavyzdžiui, manau, jog bus pavojus, kad toks didelis e, pareigūnų skaičius e, bus netgi e, paskata, kad tai gali paskatinti didesnį nelegalios migracijos mastą. Operacijos Sofija įgaliojimai ir na, jūrinių pajėgų operacijų stabdymas rodo, kad žengėme žingsnį atgal. Manau, kad dabartiniai pasiūlymai nebūtinai mums padėtų šioje srityje. Per kelius pastarosius mėnesius Italijai pavyko sumažinti migracijos srautą į Italiją. Frontexas mums pateikė duomenis apie tai ir mes taikėme kitokį požiūrį, jis pasirodė veiksmingesnis. Tai galbūt reikėtų Dar kartą apie tai gerai pagalvoti. Pana Sinadino, senamint. Ačiū. Džiaugiuosi. Europos Sąjunga kartoja tas pačias klaidas, norėdama apginti piliečius, jų interesus, užtikrinti saugumą ir <clears throat> sustabdyti nelegalius migrantų srautus, turime užtikrinti pasienio apsaugą. <clears throat> Tačiau yra silpninamas nacionalinių valstybių narių suverenumas. Ir e, valstybių sienų apsauga negali būti tinkamai užtikrinama arba jos netgi apskritai atsisakoma. ES tarnauja tik Vokietijos ir jos sąjungininkų interesams. Nenorima apsaugoti išorės sienas, paprasčiausiai norima nelegalius migrantus patalpinti e, pasienio valstybėse, tokiuose kaip Graikija ir Italija. Ponas Lenarts. <clears throat> Nelegalus migrantai susirinkę Lampedūzoje ir Lesbos saloje yra mūsų bendras iššūkis. Jeigu mes ir ateityje norime naudotis laisvos menų judėjimu Schengeno erdvė, turime žinoti, kas atvyksta į Europą ir kokiais tikslais. Jeigu norime kontroliuoti migraciją, turime pasirūpinti tuo, kad nelegalus atvykėliai būtų gražinami į atvykimo šalis. Todėl būtina stiprinti Europos pakrančių ir pasienio apsaugos agentūrą. <clears throat> Pasienio pareigūnų skaičiaus didinimas iki 10 tūkstančių leis mums intensyviau kontroliuoti pasienio ruožus, bus galima veiksmingiau e, planuoti pasienio pakrančių apsaugą, užuot <clears throat> pradedant taikyti netidėliotinės priemonės, kuomet kyla krizės, kuomet kiltų grėsmė visai Schengeno zonai, tai pakrančių ir pasienio apsaugos agentūra galėtų būti pasitelkta tam, kad glaudžiau bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, užkirstų kelią nelegalį migraciją, palengvintų gražinimą į atvykimo šalis. Kitaip tariant, šiuo reglamentu bus pagerinta mūsų pasienio apsauga. Noriu padėkoti Robertai Metsolai už puikiai parengtą parlamentą ir už sugebėjimą siekti kompromisus dėl nuostatų parlamente. Ponas Sipil pusantros minutės kalbės. Ačiū. Saugios išorės sienos yra labai svarbios tinkamai funkcionuojančiai Šengeno. Zoną todėl palankiai vertiname Europos pakrančių ir pasienio apsaugos sustiprinimą. Tačiau kai kurios valstybės narės painiojas pasienio saugumą su visiška izolacija. <clears throat> ir dėl tokio jų požiūrio nekalti žmonės patenka į nelegalių gabentojų rankas. Tokią situaciją šiuo metu stebime Libijoje. Šiandien nepakanka e, to, kad valstybės narės e, atsisakytų savo europinės ir tartautinės ir krikščioniškos sakomybės, <clears throat> tai Europos konservatoriai norėtų, kad Europos pareigūnai trečiosios šalise pradėtų veikti ir padėtų gražinti migrantus iš vienų trečiųjų šalių į kitas trečiasios šalis. Šiems pasiūlymams sugebėjome sėkmingai pasipriešinti, kada taryba, kurios atstovų šiandien salėje nematome, pagaliau pademonstruos e, tokias e, pastangas svarstant prieglapščio suteikimo pasiūlymus, kaip svarstant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų stiprinimą, nes tik tokiu būdu mes galime tvariai ir vadovaudamėsi mūsų bendrosiomis vertybėmis galime užtikrinti išorės sienų saugumą. Pane Šoidavau, noriu užduoti Jums klausimą, pagal mėgos kitas procedūrą atsakysite. Vienareikšmiškai ne. Ačiū. Pons Kiulmel vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa yra tai, kad būtina stiprinti Frontexo pajėgumus, didinti personalų skaičių. Tai yra tinkama priemonė, kuri yra siūloma. Tačiau kartu siekis padidinti pareigūnų skaičių iki 10 tūkstančio e, apnuogina ir kitas e, problemas e, Jų Europoje neišspręsime vien tik tai papildomus finansinius išteklius skirdami. Mums reikia ne tik sugebėti kontroliuoti iš